Dėl jos mes balsuosime 12 val. Prieš pernant prie kito darbo tvarkės punkto noriu Jūs informuoti. Pona Ana Miranda man, mane informavo, kad jinai atsistatino iš Europos parlamento e, narės e, pareigų nuo 13 e, metų Liepos vidurio. jos vieta liks laisva. Dabar pereikime prie